Pone Hilai, žodis jums. Grazie tante. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kadangi pirmininkas Junkeris e, man sudėkė šį portfelį, jis e, buvo labai mielas ir pasakė, kad aš kalbu Šekspyro kalbą. Aš aišku norėčiau e, aiškiau, galėsiu kalbėti savo gimtają kalbą, bet visų pirma norėčiau uh, Moliero kalba ar kažkuo panašiu e, į Moliero kalbą. Jums padėkoti už tai, kad sudėkite man šią garbę ir pakvietėte čia mane šiandien. Taip pat norėčiau Jums padėkoti už tą laiką. E, daugelis tarp Jūsų man jau suteikėte prieš šį klausimą. Šiandien norėčiau atsakyti į tris pagrindinius klausimus. Pirmiausia, kodėl aš noriu šio posto. Antra, kokios patirties e, turiu žimdamas šį postą, kokią patirtį atsinešu. Ir trečia, kaip aš žiūrėsiu į šią užduotį. Užduotį, kurie tokia svarbi darbo vietoms, augimui. Ir todėl tokia yra, svarb, tok, tokia yra svarbi Europos piliečiams. Tai kodėlgi aš noriu dirbti šį darbą? Aš noriu suvaidinti savo vaidmenį, reaguojant į du didžiausius iššūkius, su kuriais susidurėme. Tai yra iššūkis atkurti pasitikėjimą Europą tarp mūsų piliečių ir e, su iššūkiu sugražinti darbo vietų augimą ir apskritai ekonomikos augimą. Asmeniškai aš noriu, kad e, Junktinė karalystė būtų dalis sėkmingos ES. Tai yra protinga tiek Junktiniai karalystiai, Britanijai, tiek ir ES. Mano tėvų karta dalyvavo kare. Mano karta užaugo susiskaidžiusioje Europoje, e, Europoje, kuriai kilo brandolinio sunaikinimo grėsmė, kai žlugo geležinė uždanga, kurion pusėm pasisuko naujosios demokratijos jos pasisuko į Europos Sąjungą. Ir mes buvome labai teisūs, reaguodami į jų prašymus. Taigi aš noriu dirbti bendro Europos intereso vardan, aš noriu, kad mano šalis išliktų 500 milijonų žmonių sąjungos dalimi, e, sąjungos, e, kuri turi bendras vertybės, dirba kartu, prekiauja ir kartu bando atlaikyti pasaulinius iššūkius. Taigi, ką aš atsinešiu į šį darbą, jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta? Aš esu mažo verslininko ir mokytojos sūnus. Pusę darbo dirbau vyriausybėje, pusę virsti versle. Pradėjau dirbti patarėjų Keneto Clarko ir Johno Major vyriausybėse 9 ir 10 praeito amžiaus dešimtmečiuose. Po to aš kūriau savo bendrovę, todėl aš žinau, kokie iššūkiai kyla bandant kurti verslą konkurencingoje aplinkoje. Daugiau kaip prieš keturis metus e, iš verslo išėjau, kai pradėjau dirbti e, vyriausybėje ministru. Deja, e, aš nebeturiu jokių akcijų nuo to laiko, nesu jokių įmonių valdybų narys ir todėl aš nemanau, kad man kyla kokie nors interesų konfliktai. 2010 metais tapau švietimo ministru ir turėjau vykdyti didžiausias reformas vykdytas švietime visos kartos gyvenimo metu. Tuomet metau Britų kabineto nariu ir vadovavau koalicijoniai vyriausybei Lordų rūmose. Lordų rūmai yra parlamento rūmai, kurie taiso teisės aktus ir detaliai juos nagrinėja. Ten dirba daug ekspertų. Ne viena partija neturi daugumos, didžiausia partija turi tik tai 28 procentus balsų. Tai vienintelis būdas pasiekti pažangos yra kurti konsensusą tarp skirtingų partijų. Taigi man teko vykdyti sudėtingas reformas politinėje aplinkoje. Aš e, esu dalyvavęs kuriant konsensusą, aš suprantu darbo vietų augimo užtikrinimą iš praktinės pusės. Kaip aš žvelgsiu į šią labai svarbę užduotį, kurią man patikėjo Žanas Klodas Junkeris? Na, dirbdamas su Irke Katainenu, Valdis su Dombrovskiu ir Pieru Moskovicu ir kitais komisijos kolegomis aš planuoju pasinaudoti tuo, kas yra padaryta, vadovaujant Mišeliu Barnier ir šiam komitetui, kad sukurtume gerai reguliuojamą finansinių paslaugų pramonę, kuri dirbtų daugel, tenkinama daugelio interesus, ne keleto. Tai yra išskirtinis pasiekimas pataisyti finansinės sistemos reikalus vykstant kriziai. kriziai. Ir aš noriu e, e, čia paminėti mano pirmtako nuopelnus. Svarbiausia, aišku, yra bankinė sąjunga. Vienos, vienodos taisyklės visoms 28 valstybėms narėms. Mano užduotis dabar, jeigu būčiau patvirtintas, būtų užpildyti likusios dėlionės gabaliukus ir užtikrinti, kad bankinė sistema būtų stabili. Taip, aš esu iš šalies, kuri nedalyvauja bankų sąjungoje. Tačiau krizė parodė, kiek tarp, kokia didžiulė tarpusavio priklausomybė yra tarp 28 valstybių narių. Ir stipri bankų sąjunga yra svarbi visiems. Aš padarysiu viską, ką galiu, kad tai būtų viena svarbiausių ES darbos ryčių. Mes visi suprantame, kad negalime grįžti e, į laikus prieš krizę negalime grįžti prie to neriboto, neribotos rizikos, e, kas e, turi didžiulį poveikį darbo vietoms, gyvenimo standartams. Negalime grįžti prie tos sistemos, kuomet bankai buvo gelbėjami mokesčių mokėtojų pinigais. Tačiau aš taip pat sutinku, kad ateitie mums reikia naujo postumio darbo vietoms kurti ir ekonomikos augimą skatinti. Ir nors turime būti budrus, kokie nauji pavojai kyla sistemai, E, neturėtume tikėtis, kad mums teks priminėti tiek teisės aktų per ateinančius penkerius metus, kaip per praėjusius penkerius, e, nes geras reglamentavimas turi užtikrinti ir stabilumą. Tačiau, jeigu pasirodytų, kad pusiausvėra nėra visiškai gera, turėtume būti pasirengę atlikti korekcijas. Galbūt atsiras kažkokių spragų, galbūt reikės kažką pakoreguoti, kad investicijų srautai lengviau tekėtų. Ir tai yra tas iššūkis, e, kuris kyla būtent kapitalo rinkų sąjungai. Kaip didinti investicijas, ypač mažas ir vidutinio dydžio įmonės, e, išlaikant veiksmingą reguliavimą. E, žvelgiant į visą tai plačiau, aš savo keliu penkis prioritetus. Pirmiausia, gyvendinti tai, kas, dėl ko jau sutarta. Vien tai jau yra didelė užduotis Dar e, likusių deleguotų ir įgyvendimo aktų e, yra virš 400 susijusių su vairiais teisės aktais. Ir mes turime užtikrinti čia atvirą procesą su jumis e, ir su taryba. Antra, reikia susidoroti su kitais rizikos šaltiniais. E, Pastuminti prieki tokius pasiūlymus, dėl kurių dabar deramės, pavyzdžiui, pinigų rinkos fondai, rodikliai, struktūrinės reformos. Taip pat turime būti budrus, e, nes gali iš, iš, iškilti naujų e, rizikų. E, trečia, nusekliai gyvendinsiu tarptautinius standartus ir principus ir uždarysime visas spragas, kurios kelia grėsmę finansiniam stabilumui. Dirbsime kartu su kitomis G20 šalimis ir aš bandysiu, stengsiuos gilinti reguliavimo bendradarbiavimą su jungtinėmis valstybėmis. Ketvirta, aš pateiksiu pasiūlymus, kaip plėtoti kapitalo rinkų sąjungą. Tai yra projektas visoms 28 valstybėms narėms. O tikslas yra aiškus - padėti atblokuoti kapitalą Europoje, kuris yra užšaldytas, ir priversti jį dirbti, e, padedant Europos verslui, ypač MVI. Turime nutolti nuo priklausomybės e, nuo bankų finansavimų, išplėsti finansavimo šaltinių ratą. Aš noriu e, pradėti pirmiausia analizuoti problemas, kokios yra kliūtis, tačiau ko gero jau galima matyti tam tikras rytis, kurios yra e, prioritetas, tai yra aukštos kokybės vertybiniai popieriai, e, gernant MVI kreditinio, kreditingumo informacijos teikimą ir taip toliau. Penkta. Mhm. Reikia panalizuoti, kaip galima bendrosios rinkos uh, naudą perduoti tiesiogiai piliečiams. Per pastarosius penkerius metus iš tiesų turėjome koncentruotis ties didžiulėmis struktūrėmis, institucinėmis reformomis. Per ateinančius penkerius metus tikiuosi galėsime pasukti teleskopą į kitą pusę ir daugiau galvoti apie tai, kaip atverti geresnę rinką e, saugiems, skaidriems, prieinamiems e, mažmeniniams produktams. Žinau, kad daugelis šiame parlamente uh, atstovauja vartotojų interesus ir aš e, jums pritariu. Turime galvoti apie skaitmeninių elektroninių mokėjimų plėtojimą, kas būtų naudinga vartotojams dėl mažesnės kainos, lengvo naudojimo. Ir tokie produktai turi būti saugus ir gerai reguliuojami. Yra viena bendra tema, kuri yra svarbi, tai yra skaidrumas. Tai yra labai svarbu, turint galvoje tai, ko mes reikalavome iš finansinių institucijų, jos turi žinoti, kokiu, kokią riziką prisima ir mokėti paaiškinti tą riziką savo klientams. E, prižiūrėtojai tai turi taip pat žinoti. E, dauguma taisyklių, kurias jau įdėgėme, numato griežtus skaidrumo reikalavimus. Tai yra reikalinga, siekiant sugražinti pasitikėjimą. Na ir pagaliau, kaip aš dirbsiu su jumis, jeigu būsiu patvirtintas. Dar kartą Turiu pasakyti, kad skaidrumas bus svarbiausias. Būsiu atviras šiam komitetui visada ir atvirai galėsiu Jums pasakyti, su kuo aš susitikinėjau, kad atlikčiau savo darbą, turėsiu bendrauti su daugeliu žmonių, nes aš niekada nemaniau, kad galima politiką kurti vakume. Tačiau aš, aišku, laikysiuos pirmtakų praktikos, pranešdamas apie oficialius darbinius sustikimus, tai darys ir mano darbuotojai. Aš manau, kad reikia. Tai yra labai svarbu, kuriant e, gerus santykius su jų. Strasbūre prieš savaitę aš paprašiau sustikimo su Mišeliu Barnyje. Jis e, man davė daug patarimų, bet vienas dalykas buvo įsimintiniausias. Visada atmink, jis sakė, kaip svarbu palaikyti gerus santykius su šiuo parlamentu. Aš įsidėmėjau šį patarimą ir aš jo laikysiuos. Žinau, kad e, išrinktasis pirmininkas Žanas Klodas Junkeris man sutikė didžiulę atsakomybę, prašydamas mane imtis šio portfelio. Jeigu būsiu patvirtintas, e, būsiu Europos komisijos narys, e, kuris gina bendrus interesus, komisaras, kuris dirba su visomis 28 valstybėmis narėmis. Taip pat komisaras, kuris niekada nepamiršta, kad jis yra atskaitingas tiesiogiai išrinktiems šio parlamento nariams. Ačiū.